pranešimų autorius e, ir be jokios abejonės esu pasiruošęs e, ir toliau diskutuoti su jumis šiais klausimais. Ačiū gerbiamam komisijos nariui ir dabar bendrosios diskusijos pabaigoje žodis teikiamas visiems pranešėjams. Pirmiausia, dvi minutės poniai Saifiai. Ačiū